Norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti su visais, kadangi kai kurie kolegos e, šiek tiek vėluoja. Aš siūlyčiau uh, vis dėlto uh, toliau dirbti. Uh, 12 valandą turėtų prasidėti išplėstinio biuro uh, posėdis, jis truks iki pirmos, vis tiek spėsite ir pavalgyti. Uh, Tikiuosi, kad neprieštaraujate. Kolegė Bitikova. Gerbiamas pirmininkė, aš protestuoju, sako balsas iš salės. Taigi, balsuokime. Visų pirma, balsuokime dėl ES ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos. Kadangi kolegė Omen Ruiten šiandien 9.30 turi susitikti su princu, Tai visų pirma balsuokime dėl e, šio susitarimo. Niekas panašu pastabų neturi. Taigi balsuokime iš karto elektroniniu būdu dėl e, viso dokumento. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird 34 Ja und 5 Nein Stimmen. 34 už, 5 prieš. E, e, dokumentas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Na, o dabar galime pereiti prie pranešimo apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Auswärtigen Dienstes. Haben die Berichterstatter dazu noch etwas hinzuzufügen? Ar pranešėjai turi ką pasakyti? Panašu, kad ne. Na, man atrodo, kad tiek Roberto, tiek ir aš pats labai daug kalbėjome su pakeitimų autoriais per pastarąsias dienas ir man atrodo, kad e, iš esmės mūsų nuomonė sutampa. Taigi balsuokime, kas už pirmą kompromisą. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 82 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 86 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 87 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. 87 kas už, Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. 87 pakeitimas. Are ah, you looking at the arms trade? She's looking at the arms trade. She's looking at the other, the other. Against. So. This is not arms trade report. <laughs> Dabar balsuojame ne dėl e, pranešimo apie e, gin, priekybą ginklais. Baigiame balsuoti. 15 už 28 prieš atmesta. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 90 kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 94 ir 95 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 96 su žodiniu antroji pakeitimu kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 97-98 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas su žodiniu kolegos Kovačev pakeitimu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą. Aš norėčiau įtraukti uh, uh, coverage events outside the European Union. Man atrodo, kad taip tekstas tampa iškesnis. Uh, E, pirmininkas atrodo, kad galima tai tam pritarti, nes tai savaime suprantama. Taigi, kas už penktą kompromisinį pakeitimą su šio papildymu? Kas prieš susilaiko primta? Šimtas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? Atmesta pasitaiso pirmininkas. Be abejo, atmesta. 101. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 102. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 103. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 106 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 107 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 109 patenka į pirmą kompromisinį pakeitimą. Dabar balsuokime dėl šešto kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 115 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 124. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi 124. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 125 atkrenta, 129 atsimtas, 8 kompromisas. Taip, Roberto, ar teisingai? Man atrodo, įsivėlė techninė klaida balsavimo sąraše. Dėl 124. Mes jį ką tik patvirtiname, 124 patvirtiname. Tačiau matau uh, sąraše netitikimą. Bet turėtų būti minusas. Tai yra techninė klaida. Turėjo būti minusas, kažkas padėjo pliusiuką prie 124. Ar pritartumėt, kad dar kartą balsuotumėm dėl 124? Kas už 124? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Kągi, grįžkime. Das ist jetzt 125. 125. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Dar kartą 125. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 126. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 128. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 132, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 133, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 134, kas už, prieš, už, primta 135, kas už, prieš susilaiko primta 136 ir 137, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 138, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 10 kompromisas, kas už, su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pane Gomes. Taip, ačiū. Aš norėčiau pasiūlyti įtraukti nežymų pakeitimą sakinio viduryje. Sakinys skambėtų taip. Allegations now have human rights focal points to ensure that human rights and women's rights in particular are mainstreamed within every delegation office of the EU. First, I read it that way that. Uh... Aš visų pirma viską supratau taip, kad uh, E, moterų teisės e, nepatenka į žmogaus teisų apibrėžimą, ar taip? Jokauja pirmininkas. Nes jos iš tikrųjų patenka į žmogaus teisų apibrėžimą. Nebent jūs man pateiksite tokį pasiūlymą, kuriam galbūt negalėsiu atsispirti. Taigi, kas už e, šį kompromisą su žodžiu pakeitimu, kas už prieš susilaiko, priimta. Dešimtas bis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar galime pereiti prie 11 kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 154, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 156 jau pateko į 10 bis kompromisą. Dabar 157 ir 158 kas už, prieš susilaiko atmesta 159 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 160 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 161 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 163 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 164 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 165, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 165 dar kartą. Tiksliau, 166, kas už. 166, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 167, kas už, prieš, e, susilaiko, atmesta. 168, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 169, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kompromisas. Kas už 13 kompromisą? Kas prieš? kas susilaiko primta. 179 kas už. Sadžiu Švolski, prašom. Na, aš nemanau, kad mano pakeitimas 178 patenka į 13 kompromisą ir aš norėčiau jūs paprašyti balsuoti ir dėl mano pakeitimo 178. Bet tai buvo uh, uh, dalis kompromiso, dėl kurio susitarėme. Tai jūsų pakeitimas atkrenta. Mes jau susitarėme. E, kolega Sariu Švarski, mes jau, man atrodo, apie tai kalbėjome EPP. Aišku, galime balsuoti dėl 178. Taigi gal ir pabalsuokime. 178. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Na, jau e, sutarta, aš pažeisdamas taisyklės leidau jums balsuoti dėl šio pakeitimo. Taigi atmesta 179, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 182, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 184, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 185, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 186, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 187, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 190, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 191 Elektroninis balsavimas. Balsuoti pradedame dabar. Baigiame balsuoti. Dvidešimt trys už, dvidešimt vienas prieš. Primta. you closed the vote, that's why. Ah, I closed it too early. Aš per anksti paskelbiau, kad baigtas balsavimas, ar ne? Iš naujo tada pabalsuokime dėl šito pakeitimo. 191 pakeitimas. Balsuokime. Sag mal gerade. Los. Still three missing. Dar trijų balsų trūksta. Na jau dabar visi pabalsavote, matote, akivaizdu 27 už, 21 prieš. Dabar kadangi dėl 172 nebalsuojame, tai yra techninis klausimas. Visi pritarėte tam ar ne? Dabar 193. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 195. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 9. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 20 ir 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 23 kas už, kas prieš,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 Tikrai tiesiog e, neįtikėtinas bendradarbiavimas tarp frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trisdešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trisdešimt septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 38, 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta.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 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50 ir 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53. Kas už,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 papildym, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 59. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 59. Baigiame balsuoti. 19 už, 28 prieš atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61 kas už, prieš primta. 62 kas už, prieš susilaiko atmesta. 63, 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kas, trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penktas, dvi dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas, kas už. Norite pastikrinti dėl šešto. Gerai. Balsuokime elektroniniu būdu dėl šešto pakeitimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 už, 28 prieš atmesta. Toliau septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar davė vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Davė du, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Davė trys, kas už. Ne, davė penki nes kiti patenka į septintą kompromisą. Taigi, davė penki, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Dar kartą. Kas už davė penki? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Davė septyni, kas už, kas prieš. Davė septyni. Davė šeši patenka į kitą. 9-7, kas už, 9-7, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9-9, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9-11, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9-12, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9-14, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau biudžė vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Biudžė penki, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kont vienas, Ja, ist auch Tabat. Kont 2 dafür. Kont 2, kas už, prieš, kas susilaiko atmesta. Kont 5, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kont 8, kas už. Kas už kont 8, kas prieš, atmesta. Kont 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kont 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kont 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kont 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar elektroninis balsavimas e, dėl viso meno kūrinio. Pradedame balsuoti.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 Aš tūlau e, šį pranešimą pateikti ne gegužės mėnesio plenariniai sesijoje, birželio mėnesio plenariniai sesijai, nes joje dalyvaus ir pane Ešten. Aš manau, kad ir Roberto tam pritars. Dar prieš birželio mėnesio plenarinę mes kartu susėsime su šešėliniais pranešėjais ir galbūt dar truputį patobulinsime nuomonę. Matome, kad liberalai Buvo pateikę daug pakeitimų, kurie buvo neprimti. Galbūt vis dėlto galime nutiesti tiltą ar link liberalų pusės. Taigi, man atrodo, kad prie plenarinės, prieš plenarinę sesiją dar kartą galėtumėm apie tai pagal, pakalbėti. Pane Liozink, aš tam visiškai nepritariu, nematau jokių priežasčių. Mes labai kruopšiai aptarėme visus kompromisus, jau susitarėme tikrai nematau jokių priežasčių uh, ši, uh, atidėti šį pranešimą. Aš tam tikrai prieštarauju. Meloji ponė Liozink, gegužės mėnesį ponė Ešton neatvyks į plenarinę sesiją, o kadangi pranešimas yra skirtas tiesiogiai jai, tai turėtumėm su ją padiskutuoti. Man tai atrodo tikrai prasminga. Taigi nereikia šaudyti tušiais šoviniais į orą. Pane Koper, prašom. Socialistų vardu norėčiau paprieštarauti atidėjimui. Vot. No, no. Vas. Aš pritariu ponios Lezing išsakytai pozicijai. Bet mes dabar nekalbame apie ponios Lezing pranešimą. Mes kalbame apie tai, kad e, Gualtieri Brok pranešimas turėtų būti aptarinėjamas birželio mėnesį. Dabar mes galime pereiti prie Liozing pranešimo atidėjimo. Taigi, dabar Ir pereikime prie ginklo eksporto pranešimo. Ir ponas Lyza paprašė žodžio. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem tylko powiedzieć, że... Ačiū, pirmininkė. Sako ponas Lyzik, aš norėčiau pasakyti štai ką. Dėl tam tikrų priežasčių reikėjo pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis. Mes pagalvojame apie štai, ką galbūt reikėtų atidėti balsavimą. Bet dabar pakeičiau nuomonę, galbūt iš tikrųjų galėtume balsuoti ir šiandien. Gerai, tai balsuokime. Balsuokime. Frau Lösing, haben Sie. Pone Lösing, ar jūs dar norėtumėte kažką pridurti? Jeigu ne, tai iš karto galima ar balsuoti. Wir Änderungsantrag 65. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 už, 21 prieš. Dabar 66 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O kas atsitiks su kitais pakeitimas? 67. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko atmesta? 68. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko atmesta? 69. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko priimta? 70. Kas už? Kas prieš? Atmesta? Dabar 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ar jūs už? Tada pritarta. Socialistai pritarė. Norite patikrinti elektroniniu būdu? Gerai. 73 pakeitimas. Balsuokime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 21 už, 19 prieš. Primta. Toliau. 74-75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 29 už, 20 prieš. Primta. Dabar 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 80. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Bet galime ir patikrinti elektroniniu būdu. 84. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 29 už, 20 prieš primta. Labai ačiū. Toliau penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 96 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Čia kalbama apie tam tikrą priemonių rinkinį. Abgelehnt. Es ist abgelehnt. abgelehnt. Für den Teil 2. Atmesta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 97. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Galbūt ir kolega Poselt dar suspės pabalsuoti, štai skuba kolega. Was? Ja. Slowly one. 104 dafür. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 106. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tai yra lingvistinis pakeitimas 107, 108. Balsuokime dėl 109, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 111, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 112, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 112 pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird 28 zu 21. Baigiame balsuoti 28 už 21 prieš primtą. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 118 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Ne, vis dėlto aiškiai atmestas pakeitimas, nebalsuokime. Aštuntas kompromisas. Kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 24 prieš atmesta, 119 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau, 9 kompromisas, kas už. Dėl 121 nebalsuojam. O vis dėlto balsuokime. 121 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar devintas kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Devintas kompromisas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti 22 už, 24 prieš, 5 susilaikė atmesta. 123. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 124. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Toliau. 128. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 130. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 131, 132, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 133, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 136, kas už, kas prieš, Elektroninis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiama balsuoti. Mit 31 zu 19 angenommen. 31 už 19 prieš priimta. 138 kas už prieš priimta. 139 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 140 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dešimtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Manau, kad 22-24 toks rezultatas ir 5 susilaiko. Bet patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 22 už 24 prieš 5 susilaikę. Atmesta. <laughs> I'm impressed. It's always 9, 29 uh, if ECR says. Visą laiką panašus rezultatas. 29 nepritarė. Dabar 142, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ne, balsuokime. 142, kas už, prieš, susilaiko, primta. Toliau 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 147. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 149. Kas už. Taigi 149 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 150 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 151. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 154. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Žodis pakeitimas. Aštuntas. Ką tik Buvo pritarta pakeitimai dėl 24a naujo paragrafo. 153 pakeitimas buvo atsiimtas, 154 ne, galbūt balsavimo sąrašai įsivėlė klaida. No, we voted on it and it was yes. Mes balsavome už. 154. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 156, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 158, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta 27 už, 23 prieš. 160 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 162 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 163 kas už, prieš susilaiko primta. 164 atkrenta. Toliau daug identiškų pakeitimų, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau nuo 170 iki 175 Kronberg pakeitimai už visus juos iš karto balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kągi, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19. Pakeitimas lingvistinis. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 25. kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu, man atrodo, kad priimta. 25. pakeitimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Visiškai neteisingai vertinau situaciją, sako pirmininkas 16 už 31 prieš atmesta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 29 ir 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 44 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už. Pamiršome 43 pakeitimą, grįžkime prie jo, kas už 43. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar trečias kompromisas, kas už, kas prieš. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas buvo priimtas. Dabar dėl trečio kompromiso dar kartą balsuokime. Visiškai pasimečiau, sako pirmininkas, kas prieš trečią, kas susilaiko. Pati trečias kompromisinis. 22, 24 januarą. Panašu, kad vėlgi rezultatas bus 22 už 24 prieš. Baigiame balsuoti. 24 už 23 prieš priimta. Ja. Jetzt kommen wir zu Antrag 49. Toliau 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 52 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69, 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Lingvistiniai pakeitimai. Toliau septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto. Elektroninis balsavimas prasideda. Against. Yep. Die meisten Änderungsanträge haben wir auch nicht. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie gleich. Ponios ir ponai, jeigu girdėjote, mes ką tik sutarėme atidėti šią nuomonę ir man atrodo, kad nes ši nuomonė atmesta ir padėta prie aktų. Hmm? It's me. It's only one plus. you know why? Because I have a plus If you want to know who was the one who has voted yes. Jeigu norite žinoti, kas buvo tas vienas, kuris balsavo už, tai buvo ponas Pasku, nes jis visada balsuoja taip, kaip nurodyta jo frakcijos balsavimo sąraše. Čia pasireiškia jo lojalumas. The Australian foreign minister is coming any... Australijos užsienio reikalų ministras atvyks čia bet kurią minutę, prašom pasilikėt saliai. To reikalauja mandagumas. Žmogus yra atkeliavęs tikrai iš toli. Take over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 Brokai, parlamento nariai, man didelė garbė, kaip Australijos užsienio reikalų ministrui, e, būti su jumis ir pakalbėti apie santykius su Azija. Aš e, turėjau garbės Kamberoje kreiptis į ES ambasadorius ir jiems pasakiau, kad e, Australija ir ES yra na, natūralūs partneriai. E, esame e, pasišventę demokratijai, žmogaus teisėms ir e, gerai valdysenai. E, Australija ir Europos Sąjunga abu, abi atšaukė sankcijas Mienmarui. Taip pat e, dirbame drauge, skatindami Fidžį pereinamą vyriausybę siekti demokratijos. Mūsų pažiūros remiasi didžiosiamis Europos revoliucijomis - demokratija, žmogaus teisės, e, aplinkos apsauga, visa tai e, kilia iš europinio mąstymo. Taigi mes esame natūralūs partneriai ir todėl Australija, kurios gyventojai yra kilę iš Europos, pernai įsipareigojo pradėti iki tol nematytą dialogą su Azija. Reikalas tas, kad Australijos geografinė padėtis palanki dialogui su Azijos valstybėmis. Pone pirmininkė, noriu šiame komitete pabrėžti, kad revoliucija kuri vyksta Azijoje per pastaruosius 15 metų, nėra vien tik tai ekonominiai pokyčiai. E, kalbant apie tokius pokyčius, reikia pasakyti, kad mes stebime, e, ko gero, sparčiausią žmogaus istorijoje modernizacija, bet vyksta taip pat ir socialinė revoliucija. Prieš 30 metų Indonezijoje tik tai du trešdaliai vaikų baigdavo pradinę mokyklą. Šiandien e, pasaulio banko duomenėmis beveik kiekvienas Indonezijos vaikas baigė pradinę mokyklą. 2009-aisiais e, vienas iš dvidešimties, e, atsiprašau, istoriškai vienas iš dvidešimties Tailando, Malazijos, Hongkongo mokinių E, toliau mokydavosi universitete. Dabar ši proporcija yra vienas iš keturių. 2000 metais Vietname buvo eliminuotas poliomielitas. tūkstančiui e, gimusiųjų dabar nuo poliomelito Vietname miršta tik tai vienas vaikas, lyginant su dešimtimis tūkstančių prieš kelis dešimtmečius. Kambodžoje šiandien iš š, e, kiekvienam šimtui berniukų lankančių mokyklą tenka 82 mergaitės. E, Kinijoje, Filipinuose, Malazijoje ir Tailandė universitetuose mokosi daugiau moterų negu vyrų. Taigi per pastarusius 50 metų Azija pasikeitė. Ir čia nereikia kalbėti vien tik tai apie Kiniją. Ta norėčiau akcentuoti. Pavyzdžiui, galima pakalbėti apie Mongoliją, kurios ekonomika pasaulyje auga greičiausia. Šiais metais prognozuojama 15 procentų augimas. Ir ši šalis pereito amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje apsisprendė tapti daugiapartinę demokratiją. Ir tie pokyčiai vyksta E, Indonezija taip pat yra labai svarbi Australijai šalis. Tai yra daugiausia musulmoniška šalis, tačiau ji pasitikė savo žmonėmis, renkant vyriausybę, yra daugia partinė e, demokratija. E, prezidentas ir premjeras atsiskaito stipriam e, parlamentui, vyksta diskusijos dėl visų svarbiausių klausimų, daug dėmesio skiriama žmogaus teisėms, e, policija ir kariškiai yra atskaitingi ir ti, ta šalis skatina ir kitus e, žengti demokratijos keliu, būtent Indonezija paskatino Mienmarą atšaukti savo karinės pajėgas iš gatvės. Taigi, kalbant apie e, demokratiją tarp e, valstybių, e, apie skatinimą žengti demokratijos keliu Indonezijoje yra garsiai kalbama. Pažvelkime į Japoniją. Japonija pripažįsta ekonominius ir socialinius iššūkius, kurie jai iškyla. E, Japonija prisideda prie e, stichnių nelaimių pasiekmių e, šalinimo visame pasaulyje. Ir mums Australija, Japonija yra labai svarbi partnerė. Mes, kaip australai, pripažįstame, kad e, Australijai tenka 50 procentų visos pasaulio gamybos. Bet tuo pat metu mes suvokime, kad greitai ji ir suvartos 50 procentų visos pasaulio produkcijos. Ir tai yra Azijos revoliucijos dalis. E, atsiranda vidurinės klasės vartotojų socialinis sluoksnis, kurių neužilgo bus 2,5 milijardo. Indijoje iki 2020 metų vidutinis amžius bus 29 metai. Tačiau aš norėčiau paminėti, kad e, augimo trajektorijoje yra ir kelios grėsmės. Korija, Singapur, e, Singapūras e, eina vienu keliu, e, Japonija rodo kitokį kelią. Ir šiai trajektorijai iškyla dvi grėsmės. Pirmoji yra vidutinio dydžio pajamų E, spastai. E, manoma, kad korupcija ir fiskalinės problemos gali tom šalims užkirsti kelią, žengiant joms iš e, vidutinio atlyginimo šalių grupės į pasiturinčių šalių grupę. Antroji rizika, ir čia aš vėl remiuosi Pasaulio banko ataskaitoje apie Kiniją 2013 metais, e, kur pripažįstame, kad Kinija yra unikali sėkmės istorija. E, ataskaitoje e, Kinija geriama už naujų technologijų sklaidą, infrastruktūros kūrimą, bet tuo pat metu Kinija raginama stiprinti E, rinkos ekonomikos pagrindus įgyvendinant atitinkamas reformas ir stiprinant korporatyvinę valdyseną. Pasaulio bankas ragina Kiniją taip elgtis, stengiantis išvengti tų vidutinio dydžio atlygio spastų. Taigi iškyla re, reformų iššūkiai E, dar vienas iššūkis e, toje teigiamoje tendencijoje yra susijęs su saugumo rizika. Ta rizika kyla iš ginčių dėl teritorijos e, pietų ir rytų Kinijos jūros regione. Australija neužima nei vienos pusės pozicijos mes manome, kad reikia remtis e, tarptautinę teisę, tame tarpe ir jungtinių tautų e, jūrų teisės konvencijomis. Mums atrodo, kad e, daug ką galima būtų išspręsti pasiremiant išteklių pasidalinimo susitarimais. Tai reikštų, kad reikia atmesti svarstymus e, dėl ginčių dėl suvereniteto ir ieškoti susitarimo, kaip geriau išvystyti tų išteklių gavybą ir kaip geriau jais dalintis. Šiuo metu e, pietų Kinijos jūroje matome ginčą tarp Kinijos ir Vietnamo, tarp Kinijos ir Filipinų ir Kinijos ir Brunajaus. Tos diskusijos neramina, e, jos gali privesti prie nesusipratimų ir jėgos panaudojimo. Tas pats pasakytina apie ginčą tarp Kinijos ir Japonijos dėl uh, Usinkagų salų. Yra tam tikro neapskaičiavimo rizika. Mes e, raginame siekti dialogo dėl uh, Kinijos jūros problemų ir siekti išteklių pasidalymo sutarčių, atmetant ginčius dėl suvereniteto. E, Australija yra JAV sąjungininkė, bet mums vis labiau svarbus yra ryšiai su Kinija. E, prieš keletą uh, savaičių mūsų premjeras draugė su Kinijos premjeru ir prezidentu sutarė dėl strateginės partnerystės ir pasirašė atitinkamą susitarimą. Ir sutarta, kad mūsų vadovai kiekvienais metais susitiks aukščiausiame lygmenyje. E, paminėsiu, ką e, yra pasakęs Singapūro vadovas apie Kiniją. Būtų blogai, jeigu Kinija iškiltų kaip ksenofobinė ir e, priešiška jėga. Ir, e, verčiau ji pasirinktų e, draugystės ir demokratijos kelią. Taigi e, tos dvi e, trajektorijos e, yra įmanomos. Mes bevelėtume, kad e, Kinija būtų JAV partnerė, o JAV būtų Kinijos partnerė. E, mums atrodo, kad e, tokie žodžiai kaip sulaikymas užkardimas neturėtų būti naudojamas e, diplomatinėme leksikone tiek e, JAV, tiek Australijoje, Kinijos atžvilgių. Mes matome JAV dalyvavimą e, Azijos ir e, Ramijo vandenino regione ir galvojame, kad tai užtikrina stabilumą, taiką ir klėstėjimą e, regione. Jeigu pažvelgsime į problemas Korejos pusėsalyje, tai pamatysime, kad JAV e, buvimas ten per pastaruosius keletą dešimtmečių buvo taikos ir stabilumo pagrindu. E, todėl e, šiandien svarbu suteikti garantijas e, Japonijai ir Pietų Korejai. Šiaurės Korejos karingų pareiškimų kontekste. E, turiu pasakyti, kad e, Pietričio Azijos mm, e, valstybių organizacijoje Australija yra viena iš jos narių, tos organizacijos šalyse gyvena 500 milijonų gyventojų. Reikia pas, pasakyti, kad Azijanas pasirodė esas teisus, e, e, kalbant apie Mienmaro ateitį. Ir teisingai nuspėjo, kad prezidento Tinsein reformos toje šalyje e, bus neatšaukiamos, e, tuo buvo patikėta ir e, ASEAN pasirodė kaip teisingai nuspėjanti organizacija. E, aš sveikinu Europos Sąjungą dėl sankcijų atšaukimo prieš šią šalį. Taigi ASEANO organizacija teisingai nuspėjo e, Mienmaro ateitį ir prisideda prie ekonominės, socialinės ir kitokios e, mūsų regiono plėtotės. Mes tengiamės, kad e, augimo tendencija pietryčių Azijoje ir apskritai Azijoje ir toliau tęsis, bus užtikrinta lyčių lygybė ilgės gyvenimo trukmė, kaip kad aš minėjau neseniai. Pone pirmininkė, dėkuoju Jums už garbę e, pasisakyti Jūsų garbingame komitete. Esu pasiruošęs atsakyti į komiteto narių klausimus. Dėkuoju už Jūsų įžangą. Džiaugiuosi, kad mūsų diskusija vyksta, nes tai suteikia mums galimybę į šį regioną pažvelgti kitomis akimis. Tai mums yra labai svarbu. Ir e, aišku, į tai mes turime žiūrėti e, būsimojo pagrindų susitarimo kontekste. Leiskite man pasakyti, kad ką tik mane informavo kad mūsų yra prašoma paramos dėl Sirijos ortodoksams. Jie yra išvaduotose teritorijose, bet e, yra ir žuvusių asmenų. Ir Aš e, norėčiau susisiekti su išorės veiksmų tarnyba ir e, mūsų visų vardu pademonstruoti solidarumą, nes žuvo Sirijoje vyskupas, Alepo vyskupas. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Gomes, kuri pirmoji paprašė žodžio. Really Dėkuoju, ministrė, malonu buvo jūs išklausyti, e, pritariu jūsų analizai dėl e, teigiamų tendencijų, taip pat apie grėsmės. Bet e, norėčiau užduoti Jums ir klausimą, jeigu ne truputėlį paprieštarauti. Atsižvelgiant Jūsų analizę, ar Jūs sakytumėte, kad Kinijoje mm, e, galbūt galime sulaukti ekonomikos burbulo smogimo. Tai turėtų, aišku, pasiekmių visam regionui, nekalbant jau apie Kinijos žmonės. Ar e, jūs galvojate, kad Kinija e, turi veikti ar neveikti Šiaurės Korejos atžvilgių, atsižvelgiant į tai, kad sąlyginai Kinijos pozicija vis tik yra aktuali. Ir e, ką ji galėtų padaryti e, Šiaurės Korejos e, režimo elgesio atžvilgių. E, dabar kalbant apie mokesčių oazes, paminėjote Singapūrą. E, E, mes žinome, kad Singapūras yra viena iš e, svarbiausių e, mokesčių oazių. Tai yra susijęs su investicijomis, investicijų galimybėmis, eina kalba iš tikrųjų apie įstatymą viršenybę, o juk kalbame apie tai, kad tos šalis turėtų artėti prie įstatymo viršenybės principo įtvirtinimo. E, E, jūs kalbėjote apie demokratizacijos procesą, bet tai yra susiję taip pat su įstatymo viršinybė. Mes labai aiškiai matėme, kad Indonezijoje reikalai pasikeitė, kad šios problemas išsisprendė, to kol kas nematome Kinijoje. Kitas mano klausimas dėl Mienmaro, dėl Birmos. Jūs paminėjote tuos pokyčius, kurie įvyko, kad ASEAN organizacija sugebėjo tai numatyti. Uh, Ar nėra tačiau grėsmės, kad e, dėl nedidelių e, pokyčių, konkrečiai dėl to, kad Aung San Suu Kyi buvo išrinkta į parlamentą, ar nematote, kad e, vis tik E, tai dar nėra viskas, pavyzdžiui, dėl rauingų persekiojimo, ar tai nerodo priešingos tendencijos. Ir e, pagaliau kitas klausimas, e, rytų Timoras iš tikrųjų sėkmės istorija, Australija čia suvaidino savo vaidmenį. Ką Jūs galvojate apie dėrybą su Timor Leste dėl naftos? Labai ačiū dabar, pane Nėts. Aš prašyčiau taip ilgai nekalbėti, nes štai Ana kalbėjo labai ilgai, gal ji labai daug žino ir jai visą laiką reikia daugiau laiko. Pasistengsiu, pirmininkė, visi žino, kad e, jūs labai trumpai e, darote įžangas, ponė pirmininkė, seksiu jūsų pavyzdžių. E, pane ministrė, dėkoju už tai, ką pasakėte, e, taip jau atsitiko, kad aš jums savo gyvenimo istorijos nepasakosiu, bet e, ir mano vyrui, ir man teko gana plačiai pakeliauti pietryčių Azijoje ir būdami ten mes visada stengiamės skaityti laikraščius anglų kalbą, nes kitomis kalbomis nemokame. Ir e, aš atsimenu, kad vienas Singapūro laikraštis e, rašė apie Krisą Pataną, e, kad jisai puikiai šoka tango, pasirodė, kad iš tikrųjų e, kinų kultūroje tai yra nemenkas įžeidimas. Taigi, būdami ten mes visada matėme jūsų vyriausybės pastangas E, gerinti santykius su pagrindiniais partneriais Azijoje. Ir mes tai suvokiame, jūs teisingai sakėte, kad yra pasiekta pažangos demokratijos link kai kuriuose iš tų valstybių, bet kai kur vis dar valdo gana uh, griežti režimai, kaip kad pavyzdžiui Kambodžoje šiuo metu. Uh, Aš e, norėčiau jūsų konkrečiai paklausti, ką jūsų e, vyriausybė galvoja apie Taivaną. Kiek aš suprantu, jūs remiate vienos Kinijos politiką, bet praktikoje, kaip jūs žiūrite į tai, kaip jūs tai matote, mm, ką galvojate apie Taivano svarbą Beje, man teko lankytis ir jūsų šalyje per e, mano kelionės. O dabar lauksiu jūsų atsakymo. Teokarus. Thank you, Chair. I will tell... Dėkui, e, pirmininkai, ir aš Norėčiau e, pasveikinti Jūs, ekscelencija ministrė, Europos parlamente. E, labai aukštai vertinu Australiją, jos dominuojančią padėtį ir vaidmenį e, pietų Ramijo vandenino regione. Esu ten nemažai buvojusi. E, Australija prisideda prie taikos e, įtvirtinimo e, ir ne tik tame regione, bet taip pat ir Kipro atžvilgiu. Mes žinome Australijos pareigūnų vaidmenį derintis dėl Kipro reikalų. Thank you, Chair. Minister, my first question. Um... Ponas Butikofer. E, ministrė, Norėčiau e, paklausti e, apie tai, ką Jūs sakėte apie JAV vaidmenį e, ir JAV santyki su ASEAN valstybėmis. Pastaruoju metu mes stebime kad e, kai kurie JAV veiksmai e, gali kenkti ASEAN valstybių sanglaudai. E, kitas klausimas apie, apie Australijos Kinijos santykius. Jūs sakote, kad dabar egzistuoja strateginė partnerystė, kuo jinai remiasi, ar vertybėmis, ar interesais. Jūs pacitavote vieną Kinijos pareigūną ir užsiminėte, kad e, tie santykiai e, tiesiog e, priklausys nuo to, kaip vakarai traktuoja Kiniją. Ar iš tikrųjų taip yra, ar tai yra, ar iš tikrųjų viskas priklausys nuo abiejų šalių tarpusavio požiūrio, ar jūs negalvojate, kad Kinijos politika darysis vis aktyvesnė ir agresyvesnė? Ir e, dar vienas klausimas, ką jūs manote apie Kinijos užsienio e, e, politikos pastarojų e, metų pokyčius, ypatingai kai kalbama apie ginčytinas salas? Kinijos jūroje. Ponas Stanok, e, e, ministrė, iš tikrųjų e, sveikiname Jūs mūsų komitete. Smagu matyti vieną iš sandraugos užsienio reikalų ministrų pasisakant čia. Jūs žinote, kad greta Junktinės karalystės tarp ES valstybių narių, iš sandraugas valstybių dar yra e, Malta ir Kipras. E, aš norėčiau pag, paklausti, ar e, Australija neketintų dalyvauti dabartinėse e, operacijose kovojant su piratavimu prie Somalio krantų tokiuose operacijose kaip Atalanta ir e, kitose, e, nes e, įvykiai teroristiniai išpaliai Indonezijoje ir balį sprogdinimus padarė nemenka įtaką situacijai. Buvo klausima jau apie padėtį Birmoje. Taip pat e, norėčiau, kad jūs e, daugiau e, pakalbėtumėte apie galimybę sumažinti įtampą tarp Kinijos ir Taivano ir su Japonija dėl tam tikrų salų suvereniteto susitelkianties ištekliais kaip e, angliškai šnekanti ir demokratijai pasišventusi šalis. Indija taip pat yra viena iš regiono e, svarbių valstybių. Kaip Jūs matote Jūsų santykius su Indija? Ir Norėčiau taip pat paklausti apie santykius tarp e, Timor Leste ir Australijos, ypatingai kai kalbama apie naftos išteklių išgavimą. Ponas Fos, labai ačiū gerbiamas ministra pirmininkė už jūsų pastabas. Aš norėčiau pasveikinti jūs atvykus į Briuselį, Europos parlamentą. Na, nekalbėsiu iš esmės apie e, išorės santykius, tarsi keletą žodžių apie santykius tarp Australijos ir Europos Sąjungos. Nuolat vyksta susitikimai tarp Europos parlamento narių ir e, Australijos federalinio parlamento narių. Tokie susitikimai vyksta nuo 1981 metų. Pastaras įvyko šių metų vasario mėnesį kuomet septynių narių iš Europos parlamento delegacija nuvyko į Australiją, aplankė Sidnį, Kanberą, kitus miestus. Na ir delegacijos nariai uh, tikrai labai uh, stebėjosi visur girdėdami, kaip Australija pakeitė savo prioritetus. Uh, E, į Aziją ir didžiulį potencialą suteikiančią Azijos rinką. Panašu, kad euras tapo nemadingas, e, Europa vertinama kaip atsilikusi, žvelgianti į praeitį, užsiemusi tik problemų eurozonoje sprendimu. Australija ieško naujų rinkų Azijoje. Na, o mes norėtumėm paprašyti, kad būtų e, iš naujo subalansuoti e, Australijos santykiai su Azija. E, santykiai su Azija neturėtų pakengti tradiciniams santykiams su partneriais ir sąjungininkais Europoje. Norėčiau pasakyti, kad ne vien tik tais Australija vaidino svarbu vaidmenį ramiame vandenyje, bet ir vandenyne, bet ir Europos Sąjunga. Uh, Australija teikia didžiulę pagalbą, humanitarinę pagalbą. Tame regione gyvena ir 650 tūkstančių Europos piliečių. Deja, ES vaidmo kol kas dar nėra pripažintas. Galbūt Australija galėtų numatyti būdų, kaip būtų galima geriau plėtoti geopolitinį bendradarbiavimą Ramiajame vandenyne pavyzdžiui, Sal Sal Salomono salose, Fidžyje. Taip pat norėčiau paminėti ir štai ką. 2013-2014 metais Australija vaidins labai svarbu vaidmenį ir Junktinių tautų saugumo taryboje, ir didžiajame dvidešimtuke. Ir gerbiamas ministrė pirmininkė, aš norėčiau e, jūsų paprašyti papasakoti apie Australijos tikslus šiuose dviejose svarbiose organuose. Ačiū. Na, ministras tikrai susilaukia labai daug klausimų. Aš siūlyčiau dabar į tuos klausimus atsakyti. paskui steiksiu žodį kitiems kolegoms, dabar žodis ministrui pirmininkui. Labai ačiū, pirmininkė, dėl saugumo tarny, tarybos. Mes didžiausią dėmesį skirsime e, taikos kūrimui, taip pat ir Salomono salose, nes, tarkim, ten buvo, tik, vyko tikrai labai nekojantis konfliktas mes e, jungtinėse tautose tai padalinsime savo patirtimi dėl taikos kūrimo Afrikoje. Daug bus kalbama apie Afrikos pilietinius karus. Mes taip pat turime daug svarbios patirties Ramiajame vandenyne ir Azijoje. Dėl didžiojo dvidešimtuko. Visų pirma, mes kalbėsime apie darbo vietų kūrimą, ekonomikos saugimą Mes vakar kalbėjome ir apie pagalbos teikimą. Savo partnerystėje mes esame numatę Europos, paramos iš Europos e, paskirstimo ir ramiame vandenyne, taip pat ir Afrikoje. Ponas Tenok pateikė keletą klausimų. Mes e, e, manome, kad visų pirma reikėtų siekti e, pagrindų susitarimo, paskui būtų galima judėti į priekį dėl mūsų santykių su Indija. Indijai labai svarbus eksporto klausimais. Mes derame su Indija taip pat ir dėl tam tikrų a, apsaugos taisyklių, taip pat ir dėl eksporto į Indijos rinką. Mes su Indija kalbame ir apie strateginius klausimus, apie Fidži, Iraną. Mes tikrai norėtumėm glaudesnių santykių su Indija. Taip pat norėtumėm, kad e, būtų plėtojami glaudus e, santykiai tarp Indonezijos ir Australijos dėl dalydamosi ištekliais. Čia, e, yra, čia vyksta bendradarbiavimas pagal e, sudarytą susitarimą. Taigi viskas vyksta pagal sutartį. Vyksta um, aukšto lygio bendradarbiavimas su uh, Indonezija. Per pastaruosius dešimtį metų Indonezija patikė klaus, uh, kaltinimus uh, 700 teroristų, daugiau kaip 400 teroristų buvo nuteisti. Mes su Indonezija daliname žvalgybinę informaciją, mūsų policija glaučiai bendradarbiauja su Indonezijos policija. Po uh, išpolių uh, Balija 2002 metais mes labai glaudžiai bendradarbiavome su Indonezija, tirdami šios nusikaltimus. Dėl Kinijos ir Šiaurės Korejos mes uh, pripažįstame uh, Kinijos uh, labai svarbu vaidmenį, sprendžiant problemas su Šiaurės Koreja. Kinija įtakoja Šiaurės Koreją ir aš manau, kad vis dėlto uh, Kinija nelabai norėtų sudalinti, norėtų sudalinti su mumis tą įtaką, kurią e, Kinija turi Šiaurės Korejai, bet aš džiaugiuosi, kad Kinija šioje srityje dirba. Dėl pietričių Azijos ir mokestinių oazių Singapūrė ir Hongkonge. Čia irgi dirbame su Kinija. Labai svarbu, kad Kinija vadovautųsi teisės viršenybės principu. Mes taip pat stengiamės įvertinti tą pažangą, kuri e, Kinija yra padariusi žmogaus teisų gynimo srityje. Ir mes vertiname, kaip Kinija daro pažangą e, teisinės valstybės principos srityje. Iš tikrųjų, Kinija padarė pažangą dėl žmogaus teisų gynimo, bent jau taip tvirtina e, Kinijos ministras pirmininkas. Aš e, esu nusiteikęs teigiamai, esu įstikinęs, kad naujoji Kinijos vyriausybė yra e, pasirengusi vykdyti ir ekonominės reformas, laikytis teisinės valstybės principų. Dėl Mianmaro. Aš pats e, buvau nuvykęs į Mianmarą sekondo, e, e, atsiprašau, antro vizito, apsilankiau vairiose provincijose. Ten buvau nuvykęs praėjusią savaitę. Iš tikrųjų, ten dar kyla daug iššūkių dėl žmogaus teisų gynimo. Mienmarui yra taikomos e, sankcijos, tačiau ten problemos yra, giliai, išsiš... E, yra labai gilios. Mes e, turime bendrauti su Mienmaro vyriausybė, turime daryti viską, kad būtų pripažintos visų žmonių teisės, visų bendruomenių teisės Mienmarija ir taip pat ruinga tautos žmonių teisės. Labai svarbu pripažinti ruingą tautos e, statusą, taip pat e, spręsti ir pabėgėlių klausimą, tai bus daroma birželio mėnesį. Taip pat aš buvau e, susitikęs su ponu Gutierės penktadienį Sidnėjuje ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų uh, E, maža šalis padarė labai daug pažangos, bandydama susitaikyti su Indonezija. Mums svarbu, kad būtų palaikomi ir geri santykiai su Indonezija, tai tikrai nėra paprasta, bet yra įsipareigojimų, jie yra ilgalaikiai. Yra. Taip pat Timor Leste turėtų įstoti į ASEAN organizaciją. Mes taip pat pripažįstame ir tai, kad JAV vaidina svarbu vaidmenį šiame regione dar nuo pat e, Bušo valdymo laikų. Taip pat ir dėl um, Taivanio. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad Taivanis anksčiau buvo Kinijos provincija, vėliau įvyko karas su Japonija 1895 metais. Australijos nuomonė, Taivanis yra Kinijos dalis ir mes pasisakome už tai, kad taikiu būdu Taivanis vėl būtų perdotas e, Kinijai. Dėl piratavimo prie Afrikos kyšulio mes taip pat su to piratavimu kovojame. Aš bendravau su Seišelių ministrų pirmininku ir jis sakė, kad dėl piratavimo jo e, šalis praranda trečdalį viso e, ša, e, šaliai teikiamo kūro. Tai yra labai nedidelė valstybė ir tikrai kenčia nuo piratavimo. Uh, Taigi ir ši šalis norėtų daryti viską, kad būtų e, išspręsta piratavimo problema. Mes taip pat darome viską, kad būtų sustabdytas piratavimas prie Afrikos kyšulio. Taip pat yra dar vienas klausimas dėl Kinijos. Dėl Kinijos išorės santykių politikos. Kinija e, vykdo savo atitinkamą politiką nuo 2008 metų pietričių Azijos jūroje. Aš manau, kad e, situacija vis dėlto e, turėtų būti išspręsta taikiai, vadovantis rinktinių tautų, tarp, vadovantis tarptautinė jūrų teisė. Čia labai svarbus vaidmo tenka ir ASEAN organizacijai. Europos parlamentas uh, kuo puikiausiai žino, kai baigėsi pirmasis um, pasaulinis karas, netrukus minėsime šimtasias metinės, kuomet prasidėjo um, pirmasis pasaulinis karas 1914 m. rūpjūtį. Ir um, matome iš istorijos, kaip tas karas prasidėjo. Uh, Mes e, tikrai norėtumėm, kad su Kinija būtų pasiektas susitarimas dėl Elksenos kodekso. Kalbant apie ginčius pietričių Azijos jūroje, vienas dalykas yra tokių konfliktų valdymas, kitas dalykas yra konfliktų išsprendimas. Ginčių arba konfliktų išsprendimas mes manome, kad galėtų būti pasiektas per susitarimus. Mūsų partnerystė su Kinija yra pagrista abipusiais interesais ir abipusėmis vertybėmis. Pavyzdžiui, mes irgi norime, kad būtų išsvers, išspręsti konfliktai mūsų regione taikiu būdu. Dėl Kinijos išorės santykių politikos ji formuojama uh, aktyvėse diskusijose. Kinijoje ji yra dinamiška ir atsižvelgiama į tai, kas vyksta pasaulyje. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, labai ačiū už tai, kad Jūs taip išsamei viską papasakojate apie išorės santykių politiką. Leiskite man antrajame diskusijų etape, ministrė šioje salės pusėje, leiskite man pateikti keletą konkrečių klausimų. Visų pirma, dėl Mianmario. Aš dirbu žmogaus teisų pakomitetyje ir iš tikrųjų labai pritariu jūsų politiniams vertinimams šioje srityje, norėčiau tai pabrėžti. Tačiau, jeigu jūs vykstate į Mianmarį, aš norėčiau jūsų paprašyti kalbėti ne tik apie musulmonų situaciją, bet ir apie kačin situaciją. Tai yra krikščionis. Apie krikščionių situaciją irgi kalbėkite. Jų situacija tokia pati kaip ir musulmonų. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad tikrai labai geriu e, jūsų uh, vertinimą apie šios šalies situaciją, man atrodo, kad e, tikrai Australijos vyriausybė labai daug padarė. Aš irgi pritariu tam, kad turėtų būti remiama opozicija. Tačiau, kaip žinau iš savo patirties, net ir opozicijoje yra labai daug įvairių grupuočių. Ir tikrai šiuo metu labai sunku tikrai pasitikėti opoziciją, dar tikrai reikia nuveikti daug darbo. Uh, Dabar mano antrasis klausimas, jis yra susijęs su bendradarbiavimu tarp ES ir Australijos. Delegacijos pirmininko pavaduotojas labai puikiai papasakojo, kaip vyksta bendradarbiavimas. Aš pati vasario mėnesį buvau nuvykusi jūsų šalį. Labai ačiū už jūsų svetingumą, ačiū už tai, kad galime diskutuoti. E, Australijoje išmokau už tai, ko. aš pasiteiravau, e, kokių kalbų vaikai mokosi Australijoje. Ir man buvo atsakyta kinų ir japonų. Ir aš manau, kad tai puikiai rodo, kokia kryptimi Australija norėtų eiti ateityje. Bet kas atsitiks su Europos Sąjunga? Dėl, tarkim, kas atsitiks, tarkim, su priekybos susitarimu, ar į jį pateks tik žemės ūkis? E, Europos Sąjunga yra trečias, trečia pagal dydį Australijos priekybos partnerė, tačiau kalbant apie ES, tai Australija mums yra 15 pagal dydį priekybos partnerė. Na ir aš tikrai manau, kad būtų labai vertinga bendradarbiauti žemės ūkio srityje. Jūs sakėte, kad dar yra atvirų klausimų, nors darybos dėl susitarimo jau pasistumėjusios į priekį. Kiek aš supratau, visų pirma, jūs norite pasiekti politinį susitarimą ir tik tada priekybinį susitarimą. Arba galbūt aš neteisingai, gerbiamas ministrė, e, jūs supratau, gal galite patikslinti, ačiū. Well, thank you very much. Uh, your Excellency. Ačiū pirmininkė. Mm, ekscelencija ministrė, paminėjote, kokia buvo padėtis Europoje iki pirmo pasaulinio karo. Mm, ir e, Aš manau, kad e, reikia laikytis principo, kad jeigu norite sistemos taikos, tai turite užtikrinti taiką tos sistemos centre. E, Europa buvo tos sistemos centre ir e, ten kilo karas dėl to, kad tuo metu vyravo dvi šališkumas, o ne daugia šališkumas. Dabar mes turime dvi daugia šalės institucijas - NATO ir ES ir jos dominuoja tarptautiniuose santykiuose. Tad e, aš norėčiau raginti jūs taip pat e, savo regione skatinti daugia šališkumą, o ne dvi šališkumą. Pane pirmininkė, e, malonu Jūs matyti, ponė ministrė, visada malonu kalbėtis su svečiais iš svečių šalių. Keletas klausimų. E, Kinijos neseni pareiškimai, kad reikia e, plėsti ginkluotasias pajėgas ir veikti aktyviau, ginant Kinijos interesus pietų Kinijos jūroje ir plačiau. Antra, ką Jūs pasakytumėte apie Australijos taikos palaikymo e, veiksmus, ar plėsite savo pajėgas, ar tik tai stebėsite? Uh, Trečia, e, kitokia tema. E, kai kuriuose e, salose, e, Ramio vandenino pietuose, e, vandens lygis nuo, nuolat kyla, joms kyla grėsmė, ar jūs ketinate imtis kokiu nors veiksmų ten? E, Na ir dar vienas klausimas, e, aišku, atsakymą jį mes nežinosime iki vasaros, kas laimės e, tradicinį kriketo mačą tarp Australijos ir Junktinės karalystės. Ponas Poselt, gerbiamas ministrė, aš turiu du konkrečius klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su kaiminėmis Filipinais ir Indonezija. Filipinų jūs net nepaminėjote. Uh, Abiejose šalise e, vyks, e, yra labai stiprus separatistiniai judėjimai. Jūs kalbėjote apie Indoneziją, o aš norėčiau pasiteirauti, ką Jūs manote apie separatistinius e, judėjimus abiejose šiuose dviejose valstybėse, kurios sudarytos iš salų. Kaip Jūs manote, ar tie judėjimai kelia grėsmę, ar ta grėsmė vis dėlto mažėja? Dar vienas klausimas apie šalį, su kuria uh, E, Australija palaiko glaudžius ryšius, tai yra Papua Naujoji Gvinėja. Kaip Jūs manote, kokie yra ateities šansai šia, šiai šaliai, kaip jį vystytis, vystysis ateityje? Ačiū. Uh, uh, uh, Dėkuoju už puikius klausimus. Niekad neturime užmiršti žmogaus teisų iššūkių Mienmare, e, neturime pamiršti ir Kačin tautelės. Iš tikrųjų, Mienmare reikia spręsti daug problemų, ne vien tik tai ekonominės, e, reikia siekti susitaikymo, mes e, prisidedame prie susitaikymo proceso, esame ko gero stambiausia donorė, Junktinė karalystė taip pat prisideda, Rangune esame prisidėję pastatant mokyklą, ją įrengėme ir e, per vieną susitikimą e, prie mūsų aukštų pareigūnų priejo vienas iš mokinių tėvų, e, apsivilkęs marškinėlius, e, kuriame, ant kurių buvo užrašyta, kad jis remia e, demokratijos opozicijos organizacija. Daug vaikų dar Mienmare nebaigia pradinės mokyklos ir mes galime didžiuotis tuo, kad e, teikiame paramą tai šaliai. Kalbant apie revoliuciją Azijoje, mes turime skatinti geresnius santykius tarp įvairių E, tarptautinių ir regioninių organizacijų. Tai kalbame apie Azijos postumius, tai mes turime pripažinti ir aš dažnai tai sakau, kad mūsų vertybės kyla iš Europos. Būtent tos vertybės e, daro Australiją patrauklę mm, imigrantams e, iš e, regiono valstybių. Rizikuodami gyvybę, jie stengiasi atvykti į Australiją, ieškodami laisvės. Būtent laisvė ir demokratija suformavo Australijos institucijas. Seras Robertas klausė apie Kinijos uh, pastangas modernizuoti savo kariuomenę. E, patys kiniečiai turi e, stengtis išsklaidyti dėl to kylančius būkštavimus. E, jie turėtų būti skaidrus ir atviri. Dėl Ramio vandenyno. Uždavėte labai sunku klausimą. E, e, visi, kurie nori kovoti su klimato kaita, turi nuvykti į atolinę salos valstybę Kurabus ir pamatyti padėtį ten. Iš vienos pusės jūs matote lagūną, iš kitos pusės okeanas ir vandens lygis kyla ir kyla grėsmė, kad e, vandenino e, vanduo užterš geriamąjį vandenį. E, gyventojų ten apie šimtas tūkstančių ir mes stengiamės padėti gyventojams, mokome vietos gyventojus anglų kalbos, mokome amatų, tapti e, auto mechanikais, e, kitokiais specialistais, tad kai ateis laikas jiems emigruoti, jie galės e, emigruoti aukštai pakeltą galvą. Taigi tie žmonės mokosi anglų kalbos ir mokosi tam tikrų specialybių, kurios naudingos Australijoje jeigu klimato kaita e, išvarys juos e, iš e, jų salų po tūkstančių metų istorijos jų kraujuje teka ir malajiečių, ir europiečių, jūrininkų kraujas, e, jie bus išvaryti iš savo namų, tai iš tikrųjų tragedija ir stovėdami toje e, saloje jūs aiškiai matote, kaip vanduo kyla. E, buvo taip pat klausimas dėl Indonezijos ir Filipinų santykių. Įdomu pastebėti, kad būtent Malazija prisidėjo prie e, islamistų, separatistų ir Filipinų vyriausybės dėrybų sėkmės. Mes galvojame, kad Indonezijos sėkmės istorijos vienas iš matų e, yra ačias separatistų poveikio sušvelninimas. Ir kai aš kalbėjau apie tai, mano pašnekovas Indonezijoje iškėlė papuą klausimą, e, kalbėdamas apie galimą a, prov, provincijos autonomiją. Mes e, raginame savo pašnekovus e, formuoti specialią autonomiją, kuri atsižvelgtų į tų tautų interesus, Papuo naujoji Gvinėja dabar turi naują premjerą. Mes esame pozityviai nusiteikę. Vyriausybė turi gerą programą kovoti su korupcija, skatinti augimą, kelti e, vietos žmonių išsilavinimo standartus. E, e, pasaulyje tai yra etniškai e, pati skaitlingiausia valstybė. Tad e, iššūkiai didžiuliai, bet pereitais metais jie surengė demokratinius rinkimus, leido žmonėms laisvai išrinkti savo atstovus. Jeigu Papua Naujoji Gvinėja gali e, surenkti laisvus rinkimus, turėti susirinkimų laisvę ir laisvą žiniasklaidą. Tai reiškia, kad bet kas pasaulyje gali to paties siekti. Dėl kriketo a, klausimo aš turiu pasakyti, kad pats nesu sportui linkęs, mano ambasadorius daugiau domisi, a, domisi šiais dalykais. E, bet istorija parodo, kad Australijos komanda istoriškai yra stipresnė už Anglijos. Ir aš manau, kad ta tendencija tęsis ir toliau. Dėkuoju, pane ministrė, už e, jūsų įžangą, už e, diskusiją, už pastabas. Manau, kad ir Australijai dera kartais priminti, kad Europa taip pat e, išlieka žaidėja, taip kaip ir Australija, ir ne vien tik tai dėl uh, nu, gamtos išteklių, Aš e, ką tik gavau informaciją, kad e, jūsų generalgubernatorius ketina atvykti į Briuselį su verslo delegacija, toliau aptarti mūsų e, sutarčių klausimų, tai įvyks Birželio pirmą dieną mūsų Susidomėjimas Australija yra labai aukšto lygio, mes ir toliau bendradarbiausime, e, ypač kai kalbame apie vadinamąjį Azijos amžių, stebėsime e, teisės viršenybės, demokratijos, žmogaus teisų padėtį, tai pareikalaus glaudaus bendradarbiavimo, nes be jokios abejonės jūsų vertybės yra panašios į mūsų, vadinasi, turite taip pat svarbu vaidmenį ir e, e, santykiai tarp e, didžiosios Australijos valstybės ir ES yra labai svarbus. Thank you.